suprasčiau, kokia yra Europos parlamento pozicija šio klausimu. Grazie komisarija, eh, ora il dibattito. Ačiū komisarė, o dabar pradėsime diskusijas. Pradėsime nuo frakcijų kalbėtojų. Pirmiausia, kalbės EPP ats, e, ponas Sajer.